Allora, buongiorno a tutti. Direi che possiamo cominciare. Mes turime apsvarstyti dar du pranešimus, kurie yra mūsų darbo tvarkėje. Būtų uh, neblogai, jeigu skirtume tam pakankamai laiko prieš pradėdami balsuoti. Dar nedaug komiteto narių susirinko, tačiau, na gerai, palaukime dar porą minučių, tačiau 9 val. 10 minučių Norėčiau jau paprašyti kolegą Kalfiną pradėti savo pristatymą, nes diskusijoms yra numatyta pusę valandos. O paskui bus e, diskusijos <clears throat> dėl GIRK pranešimo. Taigi, kolega Kalfinai, prašau jūsų pristatyti savo pranešimą dėl ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos, visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimo, laimėjimo ir tolesnių veiksmų. Ačiū, ponė pirmininkė, tai yra prašymas savo iniciatyva susijęs su, su Europos komisijos komunikatu paskelbtų 2011 kovo mėnesį. E, pranešime įvertinami rezultatai e, po ypatingos saugos informacijos infrastruktūros apsaugos 2009 metų plano įgyvendinimo. Manau, kad buvo galima atkreipti dėmesį į tam tikrus pokyčius, kuriais remiantis galima diskutuoti kibernetinio saugumo klausimus ir infrastruktūros apsaugos klausimus. Kaip minėjau, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos veiksmų planas čia yra svarbus dokumentas, taip pat komisijos rengiama atitinkama e, strategija dėl debesų kompiuterijos ir e, atitinkamos saugos sistemos kūrimo bei jos atsparumo. Vyksta diskusijos dėl duomenų apsaugos e, mūsų komitete. Dėl INISA balsavome neseniai. Taigi Visi šie procesai susiję su naujų technologijų plėtra ir interneto naudojimo plėtra. Plėtodami internetą mes turime uh, užtikrinti, kad kūrėme tinklai būtų atsparus, saugus, kad internete būtų uh, tinkamai laikomas įgaliojančių teisės aktų ir naudojamos atitinkamos technologijos, kuriamis e, užtikrinamos teikiamos paslaugos. Pranešimas sudaro trys pagrindinės dalis, teikiamos trys pasiūlymo grupės jums leidus, norėčiau trumpai jas pristatyti. Pirmoji dalis susijusi su ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga jo sustiprinimo nacionalinio ir ES lygmenimis. Sumo peržiūrėti e, galiojančius infrastruktūros apsaugos teisės aktus. E, atitinkami teisės aktai galioja, tačiau taikymus rytis yra ribota. E, energetika ir transportas yra laikomi kritinė infrastruktūra ir e, Tai yra pakankamai siauras suvokimas, toli nutolęs nuo e, tarptautinių kritinės infrastruktūros apibriešių, taip pat ir jav galiojančių. Mes siekiame išplėsti direktyvos dėl kritinės infrastruktūros, ypatingai svarbios infrastruktūros apsaugos <clears throat> taikymos rytį, įtraukti informacijų te telekomunikacijų technologijas į taikymos rytį. Tai mums suteiktų galimybę naudotis jau galiojančiais mechanizmais ir priemonėmis siekiant e, padidinti, sustiprinti interneto infrastruktūros atsparumą. Šių tikslų negalėsime pasiekti, neužtikrinę labai gerą bendarbiavimą tarp viešo ir privataus sektoriaus, nepastelkę atitinkamų technologijų. Esu laimingas, kad mūsų komitete svarstame šį klausimą, kadangi galime E, patvirtinti verslui palankų technologijų vystimosi požiūrį, e, kuris taip pat naudingas ir interneto tolesnį raidai. E, komisija, kaip jau minėjau, rengia įvairias strategijas ir yra pasirengusi bendradarbiauti, konsultuotis su, su svarbiausiais verslo subjektais šioje srityje. Pranešime Taip pat raginama pradėti nacionalinių ypatingai svarbios informacijos infrastruktūros apsaugos programų įvertinimo, parengti atitinkamus planus, paskirti kontaktinius pareigūnus. Visą tai reikalinga e, pasiekti nacionalinių lygmenių, siekiant e, ypatingai svarbios infrastruktūros apsaugą nacionalinių lygmenių padidinti. <clears throat> Dėl ENISA parlamente vyksta atitinkamos diskusijos, galime vertinti jau iki šiol nuveiktą darbą. Jeigu bus patvirtintas šis dokumentas, bus žengtas svarbus žingsnis stiprinant interneto saugumą. Trojo pranešimo dalyje kalbama apie ES veiksmus e, užtikrinant e, rimtesnio interneto saugumo. E, teikiami pasiūlymai, kuriuose gyvenimas būtų geriau koordinuojama, koordinuojamas e, e, nacionalinių infrastruktūrų, kurios atsakingos už kibernetinių saug, už kibernetinį saugumą, už kibernetinių antpolių atremimą, siekiant nustatyti minimalius e, saugumo standartus, e, galime pasakyti, kad e, taip pat turime ir galime nustatyti minimalius reagavimo ir prevencijos standartus, kovojant su kenksminga programinė įranga internete. Esame parengę Turime 27 ekspertus, e, kurie tačiau veikia skirtingose sritise, skirtingais lygiais ir jie turėtų pagerinti interneto saugumą. Taip pat pranešime siūloma pradėti diskusijas, ypač už ES ribų, e, steikiant informaciją arba keičiant informaciją apie saugumo lygio pažeidimus E, įmonės e, raginamos suteikti atitinkamą informaciją deramų laiku, jeigu jos susiduria su kibernetiniais e, išpoliais <clears throat> arba patiria kitų informacinio saugumo problemų, tai būtų labai rimta paskata įmonėms dėti visas pastangas, siekiant apsaugoti savo turimus duomenys. kalbėjome apie e, nacionalinės tarnybos skirtas atremti kibernetiniams išpoliams. Tokios tarnybos turėtų veikti visose valstybėse narėse. Siūlyčiau padidinti daugiau pastangų dėti visuomenės dėmesio atkreipimui stiprinti, taip pat pareigūnų atitinkamų kvalifikacijos kelimui ir e, rengimui remiantis daugiausiai patirties turint, turinčių valstybių narių gebėjimai šioje e, srityje, tokiu būdu galėtume žengti didelį žingsnį, užkartant kelią e, informacinio saugumo pažeidimams. Komisija taip pat turėtų renkti informacinio saugumo strategiją ir džiaugiuosi, kad komisija jau svarsto šį klausimą strategijoje. Neturėtų e, būti pasiūlomi nuseklus konkretus žingsniai, kuriuos reiktų gyventi, tačiau jie turėtų būti sukūriamas bendrusios sąlygos, siekiant sustiprinti ateityje interneto saugumą ir įtraukiant į šį procesą mūsų svarbiausius partnerius, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijas, labai svarbu, kad šis žingsnis būtų žengtas ES lygmenių, nes nacionalinėse valstybėse, kalbant apie interneto saugumą, taikomas labai skirtingos praktikos. Ir paskutinė informacija, ponė pirmininkė. Yra labai svarbu pažymėti tarptautinio bendradavimo svarbą, Svarstant šį pranešimą, ES šiuo metu nelabai aktyviai dalyvauja įvairiose tarptautinėse bendradarbiavimo formose, formose nes nesama dermo mechanizmo, kaip tą e, dalyvavimą užtikrinti. Pastaraisiais metais arba prieš du metus jau e, pradėjome kurti atitinkamas e, ES atstovavimo struktūras, įtraukiant kibernetinio saugumo svarbos klausimus į transatlantinį dialogą, įsteigdami atitinkamas darbo grupės, kurios svarsto kibernetinio saugumo klausimus. E, santykius tarp ES ir JAF ir tokiu būdu ES dalyvauja aktyviau šiuose procesuose, tačiau turime stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, nacionalinių lygmenių bendradarbiavimas vyksta e, skirtingais intensyvumo lygmenimis, tačiau tarptautinių lygmenių jo pasigendama mes siekiame po to, kai bus parengta kibernetinio saugumo strategija, įtraukti atitinkamas kompetitingas institucijas iš ES ir įtraukti šį klausimą į Europos išvės veiksmų tarnybos veiklos rytį, pradėti konstruktyvų dialogą su panašiai nusiteikusiomis šalimis, taip pat stiprinti ir tęsti dialogą su JAV kurios yra pasirengusios bendarbiauti tarptautiniu mastu šioje srityje. Taigi labai svarbus yra šie aspektai kibernetinio saugumo klausimus svarstant, nes nacionalinių lygmenių pastangų nepakanka. Pabaigai manau, kad turime įtraukti šį klausimą į savo tarpusavio santykius ir ES pozicijų e, rengimą, dalyvaujant e, jungtinių tautų įvairiose formuose, ESBO ir kitų tarptautinių organizacijų, kuriuose kuri veikla dalyvauja ES. Taigi tiek pasiūlymų apimtų. E, šios trys svarbiausios pranešime svarstamos sritis. Mes raginame komisiją toliau nusekliai ir sutelktai dirbti stiprinant kibernetinį saugumą. Ačiū. Ačiū, ponė Kalfinai. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Panas Vandis Talrojus. Ačiū. Noriu padėkoti už pranešimo pristatymą taip pat už tai, kad e, mes jau daug kartų konsultavomės šią temą. Pranešimas pasirodo laiku ir mes įtre komitetas e, turime patvirtinti savo poziciją. Ar tai ar tas pranešimas apima, susijęs tik tai su privataus gyvenimo sritimi. Ne. Internetas, saugumo aspektai, kibernetinio saugumo klausimai. Tai susiję taip pat ir su mūsų ekonomikos būsimu augimu, taip pat bankų sistemų e, funkcionavimu, bankų sistemų saugumu, tai susijęs su piliečių e, saugumu. Ir savo pranešime jūs tai labai sėkmingai ir pristatote. Tačiau pamiršti kai kurie kiti aspektai, ponė. E, pranešėjau. Pavyzdžiui, neutralumo aspektai bendrais bruožais vertinant, vertinčiau šį pranešimą teigiamai. Tačiau norėčiau užduoti keletą klausimų. Kiek laiko bus vykdomi. E, po kiek laiko bus pradėti dėkti veiksmai nacionaliniu lygmenių. Valstybės yra e, įsikūrę skirtingas e, pavojaus, e, perspėjimo apie pavojų sistemas. Kas atsitiks kibernetinio e, išpolio atveju? Kaip, kokiu momentu sureaguos valstybės? Saugumas neapsiriboja kažkokios valstybės e, sienomis. Tai susijęs su Europos ligmens klausimais. Ir sakyčiau, kad nors yra patikta gerų pavyzdžių, vis dėlto šis klausimas iki galo neišspręstas. Reikia užtikrinti duomenų, apsikeitimo duomenimis saugumą. Kitas dalykas - įmonių dalyvavimas ir įsipareigojimai reikia įtraukti ne tik viešai sektorių, bet ir privatų sektorių. Taip pat ir kompanijas veikiančias tarptautiniu mastu. Mums reikia pasitelkti jų žinias ir patirtį. Aš pritariu šią idėjai. Apie visus šios dalykus kalbėsime ateityje, svarstydami komiteto poziciją šiuo klausimu Mūsų komitete svarstomi visi klausimai susijęs su internetu, telekomais, pramonės plėtra. Manau, kad mes turime galimybę sėkmingai prisidėti prie šių diskusijų. Ačiū. Thank you very much, Mr. Van... Ačiū, ponia Vanistelrojau. Pone Kroicmanai. Ačiū, ponia pirmininkė. Kibernetinio saugumo tema yra aptarinėjama visur šiuo metu ir skaitant žiniasklaidoje. Mm, žinome, kad amerikiečiai e, paskelbė, kad galbūt jeigu yra e, puolamos jų, puolama jų internetinė, kibernetinė erdvė, tuomet jie gali reaguoti e, karinėmis priemonėmis. Taigi tai yra tikrai labai diskutuotinas klausimas ir mums reikia apie jį kalbėti reikia informacijų, ryšių, informacinių infrastruktūrų, ypač jautrių infrastruktūrų apsaugos, reikia e, tai apsaugai ištikrinti patikimų saugumo sistemų ir pranešėjas teisingai savo pranešime pabrėžė, jog pasitikėjimas mūsų infrastruktūra yra viena iš e, e, ūkio augimo ir gerovės kūrimo prielaidų pastaraisiais metais Europoje tas pasitikėjimas dažnai buvo sukrestas ir e, tiek ir privačioje, e, privačiame sektorija, taip ir valstybinėme dar reikia labai daug ką padaryti. Ir ES institucijos, valstybės narės ir vairios, įvairios subjektai turėtų bendradarbiauti ir tai turėtų būti prioritetu šiame kontekste. Valstybės narės turi koordinuoti savo veiksmus, kurdamos bendrus saugos tinklus ir e, vis, pa, paž, visus trūkumus, kurie gali iškilti, vis, bet kokias problemas reikia spręsti bendrai. Ir komisija čia turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Vis dėlto reikia užtikrinti, kad, būtų, kad ji turėtų ir pakankamai e, ekspertų žinių. Todėl yra e, tikrai sveikintina tai, kad e, NISA agentūra įgis ir turėtų įgyti e, papildomų funkcijų ir papildomų įgaliojimų. Be planavimo, koordinavimo, iškilus e, pažeidimo atvejams reikia rūpintis ir prevencija ir tuo, tuo ta, fin, užtikrinti tam deramą finansavimą tiek ES lygmenių, tiek iš nacionalinių biudžeto. Saugumo standartai šioje srityje iš tiesų yra labai pagirtinas dalykas ir reikėtų kurti tikrai gerai apgalvotus teisės aktus šioje srityje, kadangi jie turi atitikti techninės plėtros e, žingsnius. Draugė su e, įvairiais ūkio subjektais reikia e, nustat... E, ir pasitelkiant ekspertų išvadas reikia kurti tikrai geros kokybės teisės aktus. Būtina apsaugoti mūsų internetinę erdvę, mūsų ryšių ir informacinės technologijas. Ir tą reikia daryti ne tik tarp valstybių narių, e, bet ir e, tarp, tarptautinių lygmenių, tai yra ne vien tik ES viduje. E, valstybės narė savo ruoštų nacionaliniuose formuose turi aktyviau, aktyviau dalyvauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui iš jo parengtą pranešimo projektą, kuris yra puikia, puikus pagrindas mūsų tolesnėms diskusijoms. Dėkoju. Ačiū ponui Kreutzmann. Daugiau niekas neprašo žodžio. Ne. Pane Grostek norėtų pasisakyti, prašau. Ačiū. Svarstome ypatingai svarbų klausimą galėjome įsitikinti, kad Europos Sąjungos institucijos negali apsisaugoti nuo atakų prieš jų internetinės svetainės ir sistemas. Ir kai kurios augančios ekonomikos valstybės, tokios kaip Kinija, plėtoja e, pavojingas programas, todėl mes turime bandyti e, apsisaugoti nuo tokių kibernetinių atakų. Kinijos vyriausybė netmeta galimybės pasitelkti kai kurias technologijas. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad šalyje taikoma, kad šalyje galioja gana plati cenzūra, ne visa informacija mūsų pasiekia ir atrodo, kad įmamasi pastangus mūsų susilpninti kai kurias mūsų sistemas. Kinijos vyriausybė yra paskelbusi savo kibernetinės gynybos pro programą, todėl ES būtina bandyti e, spręsti kiek įmanoma e, geriau šį klausimą, bandant suvokti, kas galėtų įvykti konkrečiose valstybėse. Ar mes kovosime su šia naujai atsirandančia grėsme ES mastu? Uh, ar mes e, užsitikrinsime reikalingus technologinius pajėgumus bei logistinius pajėgumus, Kalb, turėjome ne tik Kiniją, bet ir kitas valstybės. Mes turėtumėme atsikratyti naivumo šiuo klausimu, nes iki šiol ES institucijos buvo gana naivios. Priešingai mes turėtumėme numatyti būtinus veiksmus ir užtikrinti, kad visos valstybės atliktų reikalingą darbą ir prisidėtų prie Europos saugumo sistemos kūrimo. Ponas Danon. Merci, monsieur le président. Internet... Ačiū, pirmininkė. Internetas tapo uh, daugumos Europos piliečių neatskiriama gyvenimo dalimi. Mes e, užsisakome viešbučius internetu, e, vykdome bankinės operacijas, perkame, parduodame, komunikuojame internetu, perduodame savo paslaptis internetu. Tai yra piliečių ir ekonominio gyvenimo neatskiriama dalis. Ir mes, pakart, mes kartojame tas pačias klaidas, kurias esame darę praeitįje. Uh, Mums reikia tam tikrų solidarių veiksmų kovojant su nusikalstamomis grupuotėmis. Tie, kas nori, šiandien gali pasinaudoti internetu, kad įvykdytų išpolius prieš kitus, taip pat ir kai kuriuose sektoriuose ES viduje. Todėl turime kalbėti apie kolektyvinės gynybos privalumus kalbėti apie tai, kaip kolektyviai galėtume apsaugoti ES pilietį piliečius nuo galimų išpolių nusikalstamų grupuočių išpolių. Todėl būtina kiek įmanoma greičiau valstybių narių, narių lygmenių, kurių individualūs gebėjimai reaguoti yra menkesni, reikėtų bandyti dirbti ko kolektyviai ir tokiu pagrindu užtikrinti piliečių, valstybės ir visuomenės saugumą. Uh. E Mr. Čosnovski. Ačiū, ponė Danonai. Pone Traškovski, jūs norėtumėte žodžio, jeigu norite, jūs kaip šešėlės pranešėjas galite kalbėti. Jei ne, tuomet suteikiu žodį komisijos atstovams, atstoviai poniai Kratsevai. Uh, you, like to... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Kalfinui už jo pranešimą ir pasveikinti jį parengus šį dokumentą. Taip pat noriu jam padėkoti už tai, kad atsižvelgia į komisijos iki šiol atliktą darbą bei už pasiūlytas iniciatyvas. Visi sutarėme, kad internetas vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį ekonominėme gyvenime, visuomenės gyvenime. Pritarėme nuomonį, kad kibernetiniai išpoliai e, dažnėja ir jie tampa vis įmantresni todėl mūsų informacinės sistemos ir tinklai tampa vis pažydžiamesni. Būtent todėl reikia koordinuoto strategiją pagristo pažiūrio ES mastu, reaguojant į šiandien pasirodančius iššūkius. Kaip jau pažymėta, nemažai nuveikta, tačiau dar, daug, dar daugiau darbų mūsų laukia ateityje. Ir noriu patvirtinti komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl Europos internetinio saugumo strategijos šių metų trečiame ketvirtyje. Komisija rengėsi pateikti išsamų ir plataus užmojo pasiūlymą. Mes jau svarstome kai kuriuos pasiūlymus, kuriuos minėjo ponas Kalfinas bei kiti parlamento nariai diskusijose. Strategijoje be kita ko bus pasiūlytos kai kurios teisinės priemonės ir tai padės pakeisti iki šiol galiojusi laisvanorišką požiūrį saistančių požiūrių. Bus mm, pristatytos teisinės nuostatos, pagal kurias bus galima e, apibriežti kompiuterinių išpolių apsaugos grupės, taip pat bus kalbama apie saugumą ne tik telekomo sektoriuje, buvo minėtas bankininkystės, energetikos sektorius. Visus šiuos pasiūlymus mes šiuo metu svarstome. Komisija suvokia, kad e, tam, jog mūsų pastangos būtų sėkmingos, visi turime dirbti drauge nacionaliniu mastu, valstyb, valstybių narių lygmenių, Es institucijos taip pat turi prisimti joms tenkančią atsakomybę. Ta pati turi padaryti ir privatus sektorius, bei pilietinė visuomenė, bei atskiri piliečiai. Norėčiau prieš užbaigdama dar kartą padėkoti ponui Kalfinui už jo parengtą pranešimą, už įvykusią įdomią diskusiją ir patikinti jūs, kad plėtojdami strategiją mes atsižvelgsime į pranešimą ir jame išdėsius pasiūlymus. Ačiū. Uh, Ačiū komisijai, dabar norėčiau suteikti ponui Kalfinui galimybę apibendrinti, bet prašyčiau kalbėti trumpai, nes mes šiek tiek atsiliekame. Short, uh, uh, want... uh, uh Noriu padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams, ponai Vanistelrojui, už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą, taip pat dėkoju kolegoms už dabar išsakytus komentarus. Trumpai norėčiau į juos sureaguoti. Labai sudėkingas, kad visi sutarėme dėl to, kad sukurdami naują kibernetinio saugumo lygį turime dėti pastangas ne tik nacionalinių lygmenių, nes e, privalome siekti geresnės kokybės, kad interneto tinklas būtų e, taptų atsparesnis, saugesnis, kad tiek įmonės, tiek piliečiai galėtų internete teikti ir plėtoti savo platesnio masto paslaugas ir e, gaminius. Tačiau reikia atskirti saugumą karinį ir karinį ir saugumą civilinę prasme. Dauguma NATO narių Mm, pavyzdžiui, mm, rengia NATO kontekste kibernetinio saugumo planus. Estijoje veikia atitinkama įstaiga, tačiau tai yra visiškai karinė kibernetinio saugumo pusė. Mes Europos parlamente daugiausiai dėmesio skiriame interneto naudojimu civiliniais tikslais ir infrastruktūros saugumui, saugumo stiprinimui. E, Todėl bendrabiavimas su JAV čia yra labai svarbus, reikia traukti tokias sritis kaip bankininkystė, sveikatos apsauga, kitos finansinės paslaugos, jos turėtų būti įtrauktos į kibernetinio saugumo taikymo ir užtikrinimo sritį. Todėl esu dėkingas komisijai už jos pažadą po vasaros pertraukos pristatyti atitinkamą kibernetinio saugumo strategiją. Laukiu tolesnių kolegų pasiūlymų ir komentarų. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 5 dieną, taigi nekantri laukiu šių pasiūlymų, kad galėčiau parengti visą apimantį pranešimo projektą. Pirmkas labai ačiū, galiu patvirtinti, kad pakeitimo teikimo terminas baigėsi kovo 5 dieną 12 val. Kitas darbo turkės punktas yra GIRK pranešimas. 20 su bendrosios rinkos veikimu susijusių dalykų, kurie kelia nerimą Europos piliečiams ir verslui. Noriu iš karto steikti žodį pana Gjork. Labai ačiū. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau savo pasisakymą suskirstyti į tris dalis. Pirmiausia, apie komisijos analizę norėčiau pakalbėti, tai būtų pagrindas šiandieninėms diskusijoms ir e, nuomoniai, kurią čia rengiame. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie IMKO darbą šiuo klausimu. Ir trečioji dalis bus mano pasisakymas apie dokumento turinį. Kas dėl komisijos dokumento šiandien iš ryto, galbūt dar yra ankstoka apie jį kalbėti, tačiau e, komisijos ataskaitos tema yra viena pačių svarbiausių Europos Sąjungai, ypač žvelgiant jos ateitį. Ši ataskaita teisingai konstatuoja, kad e, valstybių narių piliečiai ir jų nuomonė apie Europos Sąjungą iš esmės yra susijusi su tam tikromis abejonėmis dėl vidaus rinkos veikimo. Žinoma, vidaus rinkos sukūrimas yra vienas didžiausių pasiekimų ES pastaraisiais e, pastarųjų dešimtmečių pasiekimų. Mes neturėtume dabar e, pernelyg e, gilintis į vairius niuansus ir detalės, jau apie tai buvo daug kalbėta, apie vidaus rinkos e, veikimo principus, apie įvairias, įvairias, apie apskritai tos bendrosios rinkos pobūdį. Tačiau pat, pat, pats rinkos funkcionavimas, jo konkretus, to funkcionavimo konkretus elementai, jie buvo gerai išanalizuoti komisijos dokumente ir mes e, galėjai, turėjome galimybę su juo susipažinti. Maničiau, kad komisija pasirinko teisingą metodiką analizuoti šį klausimą. Ir ji rėmėsi um, Europos įmonių tinklo E, ir kitų suinteresuotų subjektų e, rekomendacijomis ir išvadomis. Ir reikia pasakyti, kad draugė su mūsų kolegomis mes e, visada turime galimybę pateikti papildomos informacijos šiomis temomis, kuomet atliekamos uh, E, įvairios analizės, yra diskutuojama įvairiuose forumuose šiais klausimais. Mes turime galimybę diskutuoti su savo piliečiais ir pastebime, kad piliečiai mini nuolat tas pačias problemas. Problemas susijusias su vidaus rinkos veikimu ar to veiki, tinkamo veikimo trūkumu. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos rytyje ar registruojant automobilius. Kiekvienas e, šios, e, turės reikalų šiose srityse e, gali papasakoti daugybę dalykų apie kilusias problemas. Taip pat galima būtų paminėti ir problemą susijusią su galimybė įsidarbinti, apsipirkimo internetu ir panašiai. Visa tai yra tiesiogiai susijęs su vidaus rinkos veikimu. Komisijos dokumentas yra tikrai teigiamai vertintinas ir dėl to, kad komisija stengiasi ieškoti sprendimų ir atsakymų į klausimus, tokius kaip ar yra konkrečių ES teisės nuostatų reglamentuojančių šią sritį, ar tos nuostatos tinkamai gyvendinamos, Ar galima konstatuoti, kad vidaus rinkos veikimas e, yra susijęs su ES teisės aktų nebuvimu arba tų egzistuojančių teisės aktų nederamu taikymu? Žinoma, mums reikia įvairių sprendimų pasiūlymų išspręsti šioms problemams tiek apie komisijos pateiktą dokumentą ir dar kartą galiu pasakyti, kad tai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms ir e, mūsų pranešimo tobulinimui. Antrasis, antroji mano pasisakymo dalis yra susijusi su mūsų darbu šioje srityje. Komisija yra nustačiusi keletą temų, O Imko pasiūlė pasirinkti tokį darbo metodą, kad atsakingi komitetai būtų, e, pateiktų savo nuomonės specifinėmis temomis, specifiniais elementais. Mes turime e, įvairių punktų, kurio, už kuriuos atsakingi mes, pavyzdžiui, 14 sąskaitos už energiją, pavyzdžiui, 15 punktas interneto paslaugos ir tų paslaugų kainos. Čia taip pat mes esame kompetitingi e, pateikti savo nuonę, kaip ir IMKO komitetas ir 17 punktas atitinkantis mūsų kompetenciją, tai yra galimybę pasinaudoti e, mažoms ir vidutinėms įmonėms finansinę paramą. Imko čia taip pat yra atsakingas komitetas. Mūsų e, kompetencijos rytį įeina e, ir valstybės parama. Mes, Europos parlamento komitetas, galime parengti savo atitinkamą nuomonę Tačiau mes galime atsižvelgti ir į IMKO pirmininko rekomendacijas ir e, pasinaudoti IMKO pasiūlymais. Tai galėtų tapti mūsų dokumento pagrindu. Ir trečiasis mano pasisakymo punktas. Mes Turime komisijos pasiūlymą ir turime išspręsti klausimą, ar egzistuojantis teisės aktai yra tinkamai įgyvendinami, sėkmingai įgyvendinami, ar galbūt mm, mm, yra gauta informacijos, kad teisės aktai nėra deramai perkelti į nacionalinę teisę. Keturioliktasis punktas, apie kurį kalbėjau, tai yra um, sąskaitos už energiją, tų sąskaitų dydis. Šioje srityje turime didelių problemų, kadangi kainos e, pastaruoju metu ypatingai išaugo. Dėl šių išaugusių kainų be abejo yra kaltas ir žaliavų pabrangimas. Ir kai kalbame apie konkurenciją ir liberalizavimą rinkoje, e, reikia konstatuoti, kad dėja tai šie du dalykai, aspektai nėra pakankamai ištikrinami ir čia dar galima būtų ieškoti sprendimų. Mums reikėtų pasiremti ir komisijos ataskaitą. Jie konstatuoja, jog sąskaitų sudarimas ir patikimas nėra pakankamai skaidrus. Ir energijos rinkos liberalizavimo privalumų dar ne visai galime jausti. Na, bet vis dėlto reikia pasakyti, kad šioje srityje nereikia papildomų teisės aktų, kadangi Didžiausia problema nėra teisės aktų įgyvendinimo efektyvumas. 17 valstybių narių e, neperkelė e, reglamentuojančių teisės aktų į nacionalinę teisę. Ir tai be abejo e, yra didelis trūkumas, kai kalbame apie vidaus rinkos veikimą. Reikia pabrėžti, jog reikia tinkamai gyvendinti tos teisės aktus, perkelti juos į nacionalinę teisę, teisę ir čia nacionalinės e, e valdymo institucijos yra e, ypatingai reikšmingos. Ir čia reikėtų paminėti ir pažangiuosius tinklus, tai yra reikėtų kalbėti ir apie pačių vartotojų galimybę E, įsitraukti į tų problemų sprendimą. Penkioliktas punktas taip pat e, įeina į mūsų kompetencijos rytį. Pone pirmininkė, norėčiau jūsų paprašyti, kad salėje būtų šiek tiek tyliau, kadangi aš net pats savęs nelabai galiu girdėti. Gal galite šiek tiek apraminti auditoriją, kad aš galėčiau pabaigti savo pasisakymą. Pirmininkė, prašyčiau visų šiek tiek nusiraminti, kad galėtume užbaigti diskusiją. Sunku pranešėjų kalbėti, kai čia yra taip triukšminga. Ačiū, ponia pirmininkė. netrukus baigsiu. Taigi dar kartą 15 punktas interneto e, paslaugų kokybė ir kainos. Žvelgiant į rodiklius ir kalbant apie konkrečias kainas, mes galime pasakyti, jog vidaus rinka veikia puikiai, kainos mažėja, tačiau kaip ir energetikos rinkoje e, nėra teisinga vadovautis vien tik tai kainomis, analizuojant tos rinkos veikimą. Kadangi Mm, čia dar matome įvairių pažeidimo atveju. 15 e, valstybių narių atžvilgių buvo e, pradėta sutarties pažydimo procedūra, kadangi valstybės narės, kaip ir energetikos ryties atveju, nepakankamai aktyviai perkelia e, ES teisės aktus į nacionalinę teisę, nėra užtikrinamas pakankamas skaidrumas, kainos ir įvairūs tarifai nėra įmanomi teis, tinkamai palyginti ir e, vartotojams e, nėra e, efektyviai, veiksmingai teikiama informacija apie kainas ir paslaugas. ne, ar užtenka teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse, e, vertėtų pasvarstyti, ar reikėtų dar kažkokių naujų reguliuojančių nuostatų. E, prisiminkime tarptinklinio ryšio e, regul... reglamentavimo sritį. Tas, tą klausimą dar būtų galima svarstyti. Reikia pasakyti, kad kai kalbame apie interneto ir telefono ryšio paslaugas, reikia paspartinti teisės aktų, ES teisės aktų mm, įgyvendinimą nacionalinių lygmenių, taip pat sustiprinti nacionalinių reguliuojančių institucijų vaidmenį ir įvesti atitinkamas sankcijas už e, nuostatų nesilaikymą. Ir pabaigoje noriu pasakyti, kad 17 punktas taip pat įeina į mūsų kompetencijos rytį, tai yra galimybė gauti finansavimą ir paramą valstyb... E, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turiu pasakyti, kad mažos ir vidutinės įmonės čia iš tiesų e, turi didžiulę reikšmę ir visi tą žinome, jos turi turėti galimybę išgyventi net ir krizės e, metu. Ir mes turime dėti visas pastangas, kad jos e, galėtų e, kiek įmanoma paprasčiau pasinaudoti galimybę gauti finansavimą. Ir ta parama turėtų ateiti ir iš valstybės biudžetų, ir iš e, privačių fondų. Ir be abejo, reikia sudaryti sąlygas naudotis ir ES finansinę paramą. Ir e, čia reikėtų neužmiršti problemų susijusių su e, tam tikromis lingvistinėmis kliūtinė, kliūtimis. kliūtimis Taip pat reikėtų e, kalbėti ir apie vieno langelio principo įgyvendinimą, kai kalbame apie tokią galimybės pasinaudoti finansinę paramą, supaprastinimą. Tokie būtų mano, e, toks būtų mano pasisakymas ir išvados ir aš džiaugčiausi, jeigu e, kolegos pakomentuotų ar užduotų klausimų. Allora, abbiamo pochi minuti prima di iniziare i voti. Turime tik keletą minučių iki balsavimo. Ir e, dirbti nėra paprasta, žmonės įeidinėja į salę, kiti išeidinėja ar kas nors nori žodžio. Ponas Eina. Danun. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad man tai visiškai nepriimtina. Ir pranešėjų tai nepriimtina, ir tiems, kurie yra posėdėje nuo pat pradžios. Mes nieko negirdime. Mes prastai girdime vertimą ir kadangi mažai, turime mažai laiko, kalbant apie pranešimą, man atrodo, pasigendu dviejų dalykų - dėmesio piliečiams ir pramonės sektoriui, e, paminėjimo to, kas jiems yra svarbiausia. Visų pirma, apie piliečius, žmonės gatvėje, kas jiems svarbiausia. E, darbas ir perkamoji gale Todėl turime kalbėti apie e, nesąžiningos konkurencijos daromą žalą, apie tai, kad žmonės smaugia kreditai. Trys sektoriai, kurie išne, buvo išnagrinėti - energetikos, telefonijos. Visą tai apibendrinant, galima pasakyti keletą dalykų. Kalbant apie energetiką ir spekuliavimą energetiją, uh, kuo daugiau energijos bus padodama Europos rinkose, tuo aštresnė taps spekuliavimo energetikos kainomis problema. Internetas ir telefonija. Prancūzijoje rinkoje pasirodė naujas operatorius, tačiau atrodo, kad didžiosios įmonės lopsta e, pasinaudodamos vartotojais. Taip pat norėčiau paminėti ypatingą bankų vaidmenį. Bankų, kuriuos išgelbėjo valstybės ir ES ir kurie šiandien toliau atsisako teikti pagalbą smulkiam verslui. Mes kalbame apie žmonės, kurie viską sudėjo į savo įmonės ir per keletą savaičių jie praranda viską tiesiog dėl to, kad negali pasiskolinti iš bankų, paimti iš bankų kelių šimtų tūkstančių eurų vertės paskolos. Ačiū, toliau ponas Rubik. Entschuldigung. Äh, ich möchte den Kollegen. Norėčiau padėkoti padėkoti kolegai Gürk. Ir už galimybę išgirsti apie tai, kas ypatingai jaudina mūsų piliečius, žvelgiant į tai, kad krizė dėl, pas, dėl skolų, įsiskolinimo krizė vis dėlto diskusijose, šit, apie ją kalbama tik tai stengiantis kalbėti apie priemonės, kaip taupyti, kaip apriboti išlaidas. Žinoma, tai nėra joks sprendimas. Mes turime e, ieškoti kitų sprendimų būdų, mes turime padėti jauniems žmonėms įsidarbinti, aktyviai veikti rinkoje ir dėl to norėčiau kreiptis į komisiją, daryti viską, kad jaunimas e, vėl taptų verslus, siektų kurti įmonės, savo e, privatų verslą ir e, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos, kokybiškos darbo vietos, taip, mes, e, taip susidarys situacija naudinga visoms pusėms ir aš labai dėkoju mūsų pranešėjai už tikrai gerus pateiktus pasiūlymus. Dėkoju. Grazie, non ho più nessuno iscritto a parlare, per cui la parola alla Commissione. Ačiū, daugiau neturiu. <clears throat> užsiregistravusių kalbėti. Jeigu yra komisijos atstovas, tai suteikčiau jam ar jai žodį, ar esame salėje komisijos atstovų, atrodo, kad ne. Taigi, jei pranešėjas dar kartą norėtų apibendrinti diskusijas, prašau. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už jų pastabas ir pasiūlymus ir atkreipti dėmesį į tai, kad e, su pagrindinio komiteto, tai yra IMKO atstovais, e, sutarėme, jog e, mes esame atsakingi už šias sritis, tai yra <clears throat> sąskaitas už energetiką, telefonės paskaitas ir su internetu susijusias pagalbinės priemonės ir uh, iki kovo 12 dienos galite teikti su šiomis rytimis susijusius atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, kuriuos aš įtrauksiu dokumento tekstą. Ačiū, ponė pirmininkė. Grazie, Ačiū kolegai Gerk. Noriu Jums priminti, kad uh, iki kovo 22 dienos vidurdienio. Vėliausiai galima teikti pakeitimų pasiūlymus. Dabar prašau visų pasiruošti balsavimams, kuriuos pradėsime po dviejų minučių. Faire un... Voilà, ils sont partis.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 Bene, allora se prendete posto. Prašau susėsti ir greitai pradėsime balsuoti. Pirmiausiai žodžio paprašė ponas Rodė, jam jį to jau suteiksime, o paskui pradėsime sunku ir ilgą balsavimą. Ačiū, pan pirmininkė. Norėčiau du aspektus paminėti, jei leisite. Pirmą kartą, pirmas dalykas, kai atėjau į posėdį šiandien ryte, tai už durų vyko čia tam tikra demonstracija su plakatais. Ir, ir kai, kai Kai, kurios, kai kurie komiteto nariai buvo šlovinami už savo pozicijas dėl energetikos klausimų, o kiti, kurie laikėsi e, skirtingos nuomonės, e, buvo e, rūgojami. Aš manyčiau, kad komiteto valdybos postė reikia aiškiai pasakyti, kad tokie dalykai, kurie vyksta už komiteto posėdžių salės durų, trukdo komiteto darbui ir tikrai komiteto nariai neturėtų būti trukdomi šitų uh, jokingų demonstracijų dirbti. Kitas dalykas susijęs su balsavimo sąrašu. Balsuosime dėl dviejų pranešimų atveju, balsuosime dėl galimybės suteikti dėrybinius įgaliojimus pranešėjams. Tuo tarpu kitose balsuojant dėl kitų pranešimų tokia galimybė nenumatoma, nepriklausomai nuo to, ar šie aspektai yra susiję, šie dalykai susiję su darbo tvarkos taisyklėmis, ar komitetas gali suteikti pranešėjai darybinius įgaliojimus ar ne. Manau, kad tai yra pakankamai naujoviškas dalykas. Ir politinių požiūrių tai reikštų naują situaciją, remdamasis savo dviejų su pusės metų darbo Europos parlamente patirtimi Manau, kad jeigu dėl pranešimo balsuojama komitete, tuomet e, automatiškai yra manoma, kad suteikiami pranešėjų dėrybiniai įgaliojimai. Jeigu e, ši tvarka turėtų būti keičiama, tai aš prašyčiau mūsų visų elgtis nuosekliai ir balsuoti kiekvieną kartą dėl dėrybinių įgaliojimų suteikimų ir taikyti šią taisyklę visiems e, komitete tvirtinamiems pranešimams. Priešingų atveju kiltų grėsmė pradėti, <clears throat> prasidėti naujiems politiniams nesutarimams, kurie vyktų ne dėl esminių dalykų, o dėl smulkmenų Pavyzdžiui, paskiriant e, pranešėjus, e, kurie atstovautų atitinkamams e, frakcijoms ir taip toliau ir panašiai, aš manau, kad tokiu būdu mes apsunkintume savo pačių darbą. Jeigu jau suteikėme darybinius įgaliojimus savo pranešėjams, tvirtindami jų pranešimus, tai turėtume elgtis nusekliai ir daryti taip visais atvejais. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Dabar steiksiu žodį dar kitiems prašiusiems jo. Ponai Rodė, noriu pasakyti du dalykus. Mes kreipėmės į apsaugos pareigūnus Europos parlamento ir jie pa, e, pasistengė įvesti tvarką už e, salės durų, o dėl balsavimo mes visą laiką elgsimės taip. Pons Biutikoferis, aš e, dėl šios akcijos už salės durų norėjau pasakyti, kad man ji visiškai netrukdė, nebuvau ten šlovinamas kaip didvyris, galbūt galėčiau dėl to apgailestauti, tačiau ši akcija mane paskatino uh, suprasti, kad uh, tokiu didvyriu parlamente galima tapti, reikėtų šią akciją vertinti ne kaip e, trukdymą, bet kaip paskatinimą. Taigi, uh, Tokiu būdu norėčiau gerbiamam kolegai paprieštarauti pirmininkę. Ačiū kolegai, kolegai Būti Koferiui, ponas Roil, kolega Būti Koferiui. Norėčiau jums ryštingai paprieštarauti, kolega Rodė yra teisus, nes tiek jeigu prieš parlamento pastatą arba prieš posėdžių salės duris vyksta politinio pobūdžio akcija, nesvarbu kokia, kuri yra šališka ir e, kuriame ginama daryti įtaką. Tai tokie veiksmai parlamente neturėtų vykti. Jūs visuomet kritiškai vertinate lobizmą. Todėl aš nesuvokiu tokių veiksmų, nemanau, kad jie yra leistini ir dėkoju už tai, kad buvo imtasi atitinkamų priemonių, nes priešingų atveju e, kitą kartą didėjai e, energetikos koncernai čia savo transparentus išskleis priešais. Prie E, posėdžių salės duris. Antras pastebėjimas. E, kalbėtojas yra nutraukiamas. E, aš manau, kad parlamente neturėtų vykti tokio pobūdžio demonstracijos. Galėtume kermošių renkti čia kiekvieną dieną. Ir Taigi antra procedūrinė pastaba, kolega Rodė pagristai atkreipė dėmesį į tai, kad įprasta tvarka parlamento komitetai. Pons ir ponai, jeigu labai trukdau jums kalbėtis tarpusavėje, tai būtų gerai, kad man pasakytumėte apie tai normali parlamento darbo tvarka yra priimti atitinkamą nutarimą, kuris po to teikiamas parlamento pirmajam svarstymui, kad visi Europos parlamento nariai galėtų pareikšti savo nuomonę ir po to deramasi su taryba. Tokia yra įprasta e, darbo tvarka. Kadangi ši procedūra yra įprasta, ponas Rodė pagristai atkreipė dėmesį į tai, kad reikia suteikti pranešėjams atitinkamus darybinius įgaliojimus ir jeigu jau tie įgaliojimai yra suteikiami, tai reikia priimti atskirą sprendimą kiekvieną kartą, o ne automatiškai tokius sprendimus priimti. Aš skeptiškai vertinu tos pirmojo svarstymo susitarimus, nes tokiu atveju nepriklausomai nuo to, vienas ar du kolegos, nepriklausomai nuo to, ar yra gerbiami ar ne, e, gauna įgaliojimus dėrėtis vieni E, ne pirmininkė trukdo kalbėtojui pasisakyti. Kolegos, kurie nedirba šiame komitete, neturi jokių galimybių daryti įtaką galutiniam rezultatui. Jiems tik tai pateikiamas darybų su taryba galutinis rezultatas, kuriam jie gali pritarti arba jį atmesti. Jeigu mes norime e, atskirti politiškai svarbius klausimus, kuriuos visas parlamentas turi apsvarstyti ir kitus klausimus, kurie yra <clears throat> tęsiami iš ankstesnių laikų, kaip pavyzdžiui, tarp tinklinio ryšio atitinkami susitarimai, tuomet ponas Rodė yra teisus, reikia nustatyti, ar mes norime ar nenorime e, taikyti kitą tvarką e, dėl e, tarp tinklinio ryšio, manau, kad ši tvarka, kuris siūloma dabar, yra teisinga, nes jau anksčiau buvo atitinkamai priimti sprendimai dėl kitų klausimų, yra atimama iš kitų parlamento kolegų teisė pareikšti savo nuomonę, tai yra nedemokratiška. Pirmininkė, ačiū kolegai Roilė. Ar ponas Turmis paprašė žodžio ir po to norėčiau jau pradėti balsavimus. Taigi, ponė Turmis, su jums žodis, po to balsuosim. Uh, have, uh, votes... Kai balsavimas yra svarbus. Salėje juntama didesnė įtampa, o mūsų laukia svarbus balsavimai dėl energetikos, dėl energetinių sandorių skaidrumo pono Karinčio e, pranešimo. Ir šios diskusijos ir vakar e, koordinatorių posėdėje apie tai daug kalbėjome manau, mes dar turėtume grįžti prie šios temos, tačiau šiandien dabar kalbėdamas ir taip pat tam, kad balsavimai pavyktų sklandžiai, kaip E, energijos našumo direktyvos pranešėjas. Siūlau dabar pradėti balsuoti nuo direktyvos dėl tarptinklinio ryšio ir po to perėti prie energijos našumo direktyvos, nes manau, kad šį rytą neturime laiko esminėms diskusijoms dėl mandato. Ačiū visiems. Ir nor, aš iš principo pritariu pono Rodės pozicijai tačiau tinkamai sutvarkyto balsavimo vardan dabar jau turėtume pradėti balsuoti. Io eh, vorrei iniziare il voto, qui nella lista mi mancava ancora il... Pir... Pirmininkė, tuomet pradėkime balsuoti, bet ponia Hubner dar prašė žodžio. Ar jūs norite pasisakyti? Šatsunku dla nas. Labai trumpai. Man atrodo, kad uh, E, galtinius dokumentus, e, galtinės redakcijas gauname 10 mm, val. vakaro balsavimo išvakarėse, turėtume jūs gauti likus 24 valandoms, kai balsavimo apie tai jau kalbėjome, kalbėjome apie komiteto darbo drausmę ir apie galimybę susipažinti su dokumentais. Labai prašyčiau, kad ponė pirmininkė atkreiptų dėmesį į būtinybę pateikti komiteto nariams dokumentus daug anksčiau, nes negalime mes normaliai dirbti, gavę jos 10 val. vakaro. Ačiū. Grazie. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Jūs esate teisi, dabar pradėkime balsuoti. Pradėkime nuo po, ponios Nibler pranešimo dėl tarptinklio ryšio. Pone Nibler paprašė žodžio, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai padėkoti visiems šešėliams pranešėjams. Iš tiesos savaitės mėginome susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų, kuriems pritartų parlamentas didelę balsų daugumą. Taigi dėkoju nuoširdžiai visiems kolegoms, konstruktyviai bendradarbiavusiems, nepaisant to, kad ne visos politinės frakcijos pritarė teikiamiems kompromisams, bendradarbiavimas buvo puikus ir dar kartą ačiū visiems kolegoms. Grazie, allora iniziamo il voto, articolo 1. Ačiū, pradėkime. Pirmas straipsnis. 115 ir 16 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 117, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar teikiu balsuoti Imko 30, kas už, prieš susilaikė pritarta. 31 Imko, kas už, prieš susilaikė pritarta. 121 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar kartu balsuosime už 122, 32, 11, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kompromisas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 127, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar kartu balsuokime dėl 12, nuo 12 iki. Ne, pirmiausia, dėl Imko 34, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar kartu balsuojame dėl pakeitimų nuo 12 iki 35 D. Už prieš susilaikė pritarta. Kartu balsuojame dėl 134 ir 135, kas už prieš susilaikė pritarta. 137 už, prieš susilaikė atmesta. Antrasis kompromisas, kad už, prieš susilaikė pritarta. 13 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, sako pirmininkė, tačiau pasitikslinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienu e, konservatoriumi tarp balsuojančių yra per daug. Dabar viskas tvarkoje. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas šešioliktasis pakeitimas. Ne, šešioliktasis, atsiprašau, pirmininkai, kas už Pirmininkė dar kartą atsiprašo. Turime pirmiausia balsuoti dėl trečiojo kompromiso, kas už prieš susilaikė pritarta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Septynioliktasis, kas už prieš susilaikė atmesta. tikslinamis e, balsavimo rezultatus dėl 17 pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Dviem liaudės partijos atstovais vis dar tarp balsuojančių yra per daug. Dar vienas liko, kuris turėtų nebalsuoti. Dabar viskas gerai. 30 už 26 prieš pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl penktojo kompromiso balsavimo rezultatų. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Balsavimo rezultatai. Atmesta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš. Susilaikė pritarta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Du šimtai antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Aštuntasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 224 ir 25 ir 48 e, už prieš susilaikė pritarta, 226 už prieš susilaikė pritarta, 9 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 240, 41 ir 50 kartu, kas už prieš susilaikė pritarta. 242, 43 ir 44 kartu už prieš susilaikė atmesta. 151, sako pirmininkė, už prieš susilaikė atmesta <clears throat> pritarta 245 už. Ne, tai pirmiausia dėl 34, kas už. Prieš susilaikė pritarta 245 už prieš susilaikė pritarta. 52 už prieš susilaikė pritarta. Šimtasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta 251 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta 11 kompromisas už prieš susilaikė pritarta 263 už prieš susilaikė atmesta 265 e, už prieš susilaikė atmesta, 55 už prieš susilaikė pritarta. Šešdešimt penktasis už prieš susilaikė pritarta. Dvyliktasis kompromisas už prieš susilaikė susilaikė pritarta 280 už prieš susilaikė atmesta 281 už prieš susilaikė atmesta 282 už prieš susilaikė pritarta 283 už prieš susilaikė pritarta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 296 už, prieš susilaikė pritarta. 299 už, prieš susilaikė atmesta. 300 e, už prieš susilaikę. 303 už prieš susilaikę atmesta, 304 už prieš susilaikę atmesta, 41 ir 305 kartu už prieš susilaikę pritartą.

<clears throat> pakeitimo numeris 324. Už prieš susilaikė atmesta 325 <clears throat> už prieš susilaikė atmesta 326 <clears throat> už prieš susilaikė pritarta 338 ir 272 kartu už prieš susilaikė pritarta. Ne, dabar 72 antroji dalis, tiksliau, kas už prieš susilaikė pritarta. 73 imko už prieš <clears throat> susilaikė atmestą. 341 už prieš susilaikę atmestą. 74 už prieš susilaikę atmestą. 342 už prieš susilaikę pritarta. 14 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 159 už prieš susilaikė atmestą. Imko 81 už prieš susilaikė pritarta. 63 už prieš susilaikė pritarta. 64 už prieš susilaikė pritarta. 65 už, prieš susilaikė pritarta, 66 už, prieš susilaikė pritarta, imko trečiasis už, prieš susilaikė pritarta, 67 už, prieš susilaikė pritarta, 68 už, prieš susilaikė pritarta, 69 už, prieš susilaikė pritarta 72 už prieš susilaikė atmestas 73 už prieš susilaikė pritarta 74 už prieš susilaikė pritarta imko ketvirtasis už prieš susilaikė pritarta imko šeštasis už prieš susilaikė pritarta imko septintasis už prieš susilaikė pritarta, imko 8 už, prieš susilaikė pritarta, imko 9 už, prieš susilaikė pritarta, 76 už, prieš susilaikė pritarta, 77 už, prieš susilaikė pritarta. Dabar kartu balsuosime dėl pirmojo, dešimtojo ir antrojo, kas už, prieš susilaikė pritarta. 79, mm, tiksliau 80. Mm. Ne, 78 pirmininkai pasitikslina. Tai dėl 78 reikia balsuoti. Kas už? Aštuoniasdešimtasis. Ne, dėl 80 balsuojame, kas už, prieš susilaikė. Pritarta. 82 už, prieš susilaikė. Prit, atmesta. Trečiasis, kas už, prieš susilaikė. <clears throat> Pritarta. 85 kas už, prieš susilaikė. Pritarta. Imko 12 už, prieš susilaikė. Pritarta 89 už, prieš susilaikė. <clears throat> Tikslinomis dėl 89. Balsuoti baigiam. Tiksliau pradedame ir tuo baigsime. dviems, ne dviem e, liaudės partijos frakcijos atstovais tarp balsuojančių yra per daug. Viena kortelė jau ištraukta, dar vieną reiktų ištraukti. Trisdešimt penki už dvidešimt prieš pritartą. 91 kas už prieš susilaikė pritarta. 94 už prieš susilaikė pritarta. 96 už prieš susilaikė pritarta. 99 ir 100 kartu už prieš susilaikė pritarta. 103 už prieš susilaikė pritarta. 14 už prieš susilaikė pritarta pritarta. 104 už, prieš susilaikė pritarta. 15 už, prieš susilaikė pritarta. 105 už, prieš susilaikė atmesta. 16 už, prieš susilaikė pritarta. 17 už prieš susilaikė pritarta, 18 už prieš susilaikė pritarta, pritarta, penktasis už prieš susilaikė pritarta, nuo šešto iki šimtas devintojo kartu, kas už prieš susilaikė pritarta, šimtas vienuoliktasis už prieš susilaikė pritarta, šimtas dvyliktasis už prieš susilaikė pritarta, šimtas keturioliktas už prieš susilaikė pritarta, devintasis už prieš susilaikė pritarta, 24 už, prieš susilaikė pritarta, 25 už, prieš susilaikė pritarta, 27 už, prieš susilaikė pritarta. Galutinis balsavimas vardiniu būdu. Balsuoti pradedame dviem liaudės partijos frakcijos norės tarp balsuojančių yra per daug. Ar ištraukite savo korteles? <clears throat> Dar dviem per daug. Iš EPP frakcijos. vis dar dviem konservatoriais per daug tarp balsuojančių. Ar ištraukite savo korteles? Dar viena kortelė, kortelė turi būti ištraukta. Ar viskas tvarkoje? Gerai. <clears throat> Prašau paskelbti rezultatus. Pritarta 54 balsais už 5 balsais prieš. Dabar balsuosime Pirmiausia, sveikiname ponį Nibler. Dabar turime balsuoti e, dėl e, darybinių įgaliojimų su tarybos suteikimu. Elektroniniu būdu balsuosime, balsuoti pradedame. Dviem konservatoriais balsuoti per daug du pavaduojantieji nariai turi ištraukti savo korteles. Dar vienas liko. Dabar atrodo viskas gerai. Balsavimo rezultatai. 46 balsai už, vienas prieš. Už tai, kad e, nedelsant būtų pradėtos dėrybos su taryba šiuo klausimu Dėkojame kolegiai Nibler ir linkime sėkmės derinti su taryba. Balsavimo rezultatas 46 balsavų už vienas prieš ponę Turmes suteikime žodį. Uh, merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Po pusmetį trukusio intensyvaus darbo šiandien balsuosime dėl energijos vartojimo efektyvumo e, pasiūlymo. Noriu padėkoti visų pirma visiems šešėliniams pranešėjams vis, iš visų frakcijų. Dėrybos buvo sudėtingos, bet sąžiningos. Noriu padėkoti ir mūsų darbuotojams, nes kai kurie iš jų ne tik savo vakarus, bet ir savaitgalius skiria tam, kad parengtų balsavimo sąrašus ir kompromisinius pakeitimus. Balsavimo sąraše yra vienas esminis pakeitimas. Dėl jo apsisprendžiau vakar, pasikalbėjęs su Pilara ir kitais kolegomis iš EPP. Nusprendžiau atsiimti pakeitimą numeris 59. Tas pakeitimas kėlė problemą EPP ir galutinėme balsavime, taigi aš tą pakeitimą atsiėmiau. Taigi, pirmininkė, esame pasirengę, galime pradėti. Ačiū, ponė Turmesai. Mūsų laukia ilgas balsavimas ir man reikia jūsų pagalbos. 120 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Prašau tų, kurie nenori balsuoti, tyliai išeiti iš salės. Tai taikytina ir padėjėjams bei kitiems, kurie šnekasi salėje. 331 už, prieš susilaikė atmestas. 30, 333 už, prieš susilaikė atmestas. 333 elektroniškai tikriname balsavimas prasideda. Dviem EPP frakcijos narys balsuoja per daug. Paprašyčiau pakaitinių narių ištraukti savo korteles. Taigi, ponė Madurel. tai, kad dviem APP frakcijos nariais nuolatos balsuoja per daug, iškreipia vaizdą. Būtų geriau, jeigu balsavimo situacija būtų aiškesnė. Gal dažniau galėtumėme balsuoti elektroniškai. Ačiū. Manau, kad jeigu dviem yra per daug, tai situacijos nieko nepakeis. Bet norėčiau pasakyti pakaitiniams APP nariams, paprašyti jų nebalsuoti kiekvieną kartą, tiesiog pasilikite čia e, tam atveju, jeigu kas nors išeitų iš salės. E, prašau APP pakaitinių narių nebalsuoti kiekvieną kartą, bet taip pat norėčiau, kad e, būtumėte salėje uh, tuo atveju, jeigu reikėtų ką nors pakeisti, bet manau, kad du papildomi nariai bendrai situacijos nekeičia. Passiamo allora per quanto riguarda, grazie, l'emendamento 333. Ačiū. 333 buvo atmestas. Dabar 337, 8, 9 Jie yra tapatus, kas už, prieš susilaikė pritarta. 331 dėl dviejų dalių, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Aš visau, 341 čia buvo. Antroji dalis. Norite patikrinti? Antroji dalis, kas už? Ne, dėl antros dalies nebalsuojame. 343. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 344. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 346 už, prieš, susilaikė atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 28 už 29 prieš atmestas. Labai nedidelė persvara, bet atmestas. Pone Ford. Atsiprašau, aš nepaspaudžiau savo mygtuko laiku, aš būčiau balsavusi už. Ar galime dar kartą patikrinti elektroniškai? vis tiek 20, būtų 29, 29. Vis tiek būtų atmesta. Čia dėl 306 jis atmestas. Įskaičiavome ponios Ford balsą. Ji būtų balsavusi už, bet vis tiek būtų 29, už 29 prieš atmestą. 349 už prieš susilaikė atmestas. 350 ir 52 draugė, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, atmesti. Elektroniškai patikrinkime. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Trisdešimt vienas už, dvidešimt septyni prieš, taip, jūs buvote teisūs. 357. Atsiprašau, 352 pritarėme. 357 dabar kas už? Prieš. Susilaikę. Jūs nekeliate rankų. Ir reikia pastikrinti elektroniškai. Thank you. Balsuojama dėl 357 elektroniškai. Man atrodo, kad buvo pritarta, bet reikia patikrinti. Balsavimas baigtas. 41 už, 17 prieš. Bet nemačiau 41 pakeltos rankos. 358 už, prieš, susilaikė, atmestas. 358 tikriname, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 26 už, 32 prieš. Atmestas. 358. 365 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 362 už. 362 už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo pritarta, bet nebuvo aišku. Patikrinkime. Balsuojame dėl 362 elektroniškai. Balsavimas baigtas. 43 už 16 prieš. 368 už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė, pritarta. 375 už, prieš, susilaikė, atmestas. 374 už, prieš, susilaikė, atmestas. 373 už, prieš, susilaikė atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai. 373. Balsavimas baigtas. 26 už, 32 prieš atmestas. 372 už, prieš, susilaikė atmestas. 380 už, prieš, susilaikė atmestas. Patikrinkime. Dėl 380. Balsavimas baigtas. 28 už 30 prieš atmestas. 378 už prieš. Ką manote, sako pirmininkė? Pritarta. Patikrinkime. Dėl 377, kai balsavome, elektroniškai tikriname. Ar 78 ar 77? 378, atsiprašau, sako pirmininkė. Taigi dėl 378. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Vienu Alde nariu yra per daug šį kartą. Vienu liberalu per daug. Trys šimtai septyniasdešimt aštuntasis pakeitimas, keturi šimtai už, šešiolika prieš pridarta. Toliau 377. Kas už? Pakelkite rankas. Pakelkite. Už, prieš susilaikė, atmestas. Elektroniškai tikriname. Dėl 377 balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 31 už, 29 prieš pritarta. tikrai nedidelis skirtumas. Trys šimtai septyniasdešimt devintas už. Prieš. Susilaikę. Pritarta, bet neaišku, toliau patikrinsime. Tikrinkime. Ar manote, kad reiktų balsuoti dėl 376? Trys šimtai septyniasdešimt septintajam pritarėm ir sekretariato darbuotojai sako, kad balsavome dėl 378, jam buvo pritarta, todėl 376 atkrenta. Tai atsakymas ponui Rubikui. Dabar dėl 379 balsavimo balsavimas baigtas. 28 už, 29 prieš. Atmestas. Matote, kodėl nėra lengva iš karto pasakyti, koks rezultatas. Atmesta. 381. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 382-83 draugė, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 24 už, prieš, susilaikė pritarta. 6 už, prieš, susilaikė pritarta. 26 pakeitimas už, prieš, Envi 26 pakeitimas. Balsavome dėl šešto, dabar dėl 26. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 399 už, prieš, susilaikė, pritarta. 402 už, prieš, susilaikė, atmestas. 404 už, prieš, susilaikė pritarta. 403 ir 6 draugė, kas už, prieš, susilaikė, nekėlėte rankų, reikia pasitikrinti. 403 ir 406 kartu. Balsavimas baigtas. Pritarta. 408 ir 927 draugė. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 413 už. Prieš. Keturi šimtai tryliktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keturi šimtai keturioliktas už, kas pakelkite, kas, prieš, susilaikė, atmestas. 412. Norite patikrinti dėl 414. Balsuojame, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 33 už, 25 prieš. Pritarta. 414 pritarėm. 412. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 416 ir 417 draugė už, prieš, susilaikė, pritarta. 418 už, prieš, susilaikė atmestas. 419 už, prieš, susilaikė atmestas. 420 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 423 už, prieš, susilaikė atmestas Man atrodo, pritarta, bet reikia patikrinti. 423 balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 27 už, 33 prieš, atmestas. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 116 už, prieš, susilaikė, pritarta. 1473 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 1475 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 1477 už, prieš, susilaikė, atmestas. Patikrinkime. 1477 pakeitimas balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 29 už, 30 prieš atmestas. 774 už, prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 628 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmininkė, atsiprašau. Atsiprašau. Trečiam kompromisui pritarta. Aš išskaičiavau, kiek puslapių praversti, kad pasiekčiau kitą balsavimą. Įsijunkite mikrofoną. Dėl trečio kompromiso pritarta. Norite pasitikrinti, kaip balsavome dėl trečiojo kompromiso? Buvo viskas aišku, pritarėme. Kokie, kaip pasiskirstė balsai? Jūs norite skaičių? Kiek už, kiek prieš. Balsavimas prasideda dėl trečiojo kompromiso. Thank you curiosità. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 48 už, 8 prieš. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 115 už, prieš, Balsuojame dėl 115 pakeitimo. Nes ką tik balsavome dėl ketvirtojo ir toliau 115. Ar, ar visi radote? Taigi 115. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 117 dėl dviejų dalių pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Norite patikrinti? Gerai, tuomet tikriname, bals, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 26 už, 33 prieš, atmestas. Taip, jūs buvote teisūs. Penktas kompromisas, atsiprašau, sako pirmininkė, kas už prieš susilaikė pritarta. Envi 39 pakeitimas. Jis yra 25 puslapyje, jeigu atitinka. Arba 24 arba 25 radote tą balsavimą. 39 envi komiteto pakeitimas. Balsuojame tik dėl antros dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Patikrinkime. Balsavimas baigtas. 42 už 17 prieš pritarta. Šeštas kompromisas. 29 balsavimo sąrašo puslapė. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Norite patikrinti? Balsuojama dėl šeštojo pakeitimo elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 27 už, 32 prieš. Šeštas sako kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas. 33 puslapyje septintas kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Dabar peršokome į 40 puslapį 23 pakeitimas. Ar visi radote? 23 pakeitimą antroji dalis jo ir 110 pakeitimą. Ar visi radote tą vietą? Visi jau. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmestas. 739 už, prieš, susilaikę. Pritarta. Atrodo, kad pritarta. Patikrinkime elektroniškai. Bet nematau pakankamai daug rankų. 739. Elektroniškai tikriname, balsavimas prasideda. Atrodo pritarta, bet patikrinkime. 739. Balsavimas baigtas. 35 už 16 prieš pritarta. 705. Yra pakeitimas žodžiu jam. Su pakeitimu žodžiu balsuojame. Taigi 705 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 698 už, prieš, susilaikė, atmestas. 707 už, prieš, susilaikė, atmestas. 786, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Pradėkime balsuoti. Pasavimas baigtas. Vienu EPP nariu per daug. Vis dar turime vienu per daug. Gerai, balsuojam, baigiame balsuoti. 27 už, 32 prieš atmesta. Kompromisinis aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 57 puslapis. 300. 91. Ar radote? 391 ir 25 kartu. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 322 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 393 kas už. 392 pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Balsavimas baigtas. 27 už, 32 prieš atmesta. 393 kas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas, 70 maždaug puslapyje. Dešimtasis tai kompromisinis pakeitimas. Ar visi radote? Septyniasdešimtasis puslapis. Arba 67, arba 69. Kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 11. Kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau balsuojame nuo 88 puslapio ar 87. 1777 ar radote. Taigi balsuojame, kas už prieš susilaiko atmesta. Atmesta, sako pirmininkė, bet pastikrinkime. 1777 ir 79. E, Paikiama balsuoti. 27 už, 31 prieš, taigi atmesta. 1778, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl 1321, 22, 23, 24, 1780 ir 1781 drauge. Tai balsavimas kartu dėl visų šių pakeitimų. Balsuokime. 90 puslapis, bent jau pagal mano balsavimo sąrašą, sako pirmininkė. 1321, 22, 23, 24, 1780 ir 1781 dėl 11 straipsnio ir 10 priedo. Ar visi sutinkate, ar radote, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1782 ir 83, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Taigi 1782 ir 83 pakeitimai. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 29 už, 30 prieš atmesta. 1325 kas už, prieš susilaiko priimta. 1326 kas už, prieš susilaiko priimta Priimta. 1328 kas už prieš susilaiko atmesta. 1327 kas už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 1327 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už, 26 prieš, taigi patvirtinta. 1329 pakeitimas kas. Pradėkime balsuoti. Atsiprašau, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 buvo atsimtas. Taigi 60. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. 29 už, 30 prieš. Taigi atmesta. 12 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. Dabar 13 kompromisinis pakeitimas. 95 puslapį kas už, prieš, susilaiko, priimta. 826 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 775, kas už, prieš susilaiko priimta. 17. Pasitikrinkime dėl 775 pakeitimo. Voto chiuso. Balsavimas baigtas. 24 už, 33 prieš atmesta. 14 pakeitimas. Kas už, prieš. Pasitikrinkim. Balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš atmesta. 17 kas už, prieš priimta. Kompromisas numeris 14, kas už, prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 1472, kas už, prieš, priimta. Pasitikrinkime dėl 1472. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 29 už, 30 prieš, taigi atmesta. 1472 buvo pakei, atmestas, 78 ir 91 kartu, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkim, pradėkim balsuoti. Jūze. Balsavimas baigtas. 28 už, 29 prieš atmesta. Atmesti šie pakeitimai. 92 ir 118 kartu, kas už, prieš atmesta. Pasitikrinkim. 92 ir 118 pakeitimai kartu, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 už, 25 prieš, priimta. Tūkstantis kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 16 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. NV 92 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 18 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 1548. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1549 ir 1550, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1553, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1559 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 1560 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkim. Pradėkim balsuoti. 1560 pakeitimas. Pasavimas baigtas. 31 už, 28 prieš priimta.

Vienas sept... Pasitikrinkime, sako pirmininkė, dėl 1566, kas už. Atsiprašau, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 29 už ir lygiai tiek pat prieš atmesta. Jūs buvote teisūs. Iš tiesų reikėjo pasitikrinti. 1784 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 1785, kas už, prieš susilaiko atmestas. Bendrai balsuojame dėl 1786-105 pakeitimų, kas už, prieš susilaiko priimta. Vis dėlto priimta, nebuvo visiškai aišku. Pasitikrinkime. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. 51 už, 8 prieš, taigi e, jūs tiesiog nekeliate pakankamai aiškiai rankų. 1787 e, žodinis pakeitimas nori pasisakyti ponia Hall. Pirmininkė, aš noriu pasakyti kai ką, kam pritarė visa frakcija, bet tai buvo pamiršta rengiant kompromisus pakeisti e, elektros įmonės electricity undertakers terminų elektros e, electricity operators. Tai yra visiems priimtina. Ar sutinkate? Balsuokime dėl žodinio pakeitimo. 1787 pakeitimas, taigi kas už prieš sulaiko priimta. 1788 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 1789, kas už prieš susilaiko atmesta. 1790 ir 91 balsuojame kartu dėl abiejų, kas už prieš susilaiko atmesti. 1792. Pasitikrinkime dėl 90-91. Pradėkime balsuoti. Vieno EPP narių per daug. Vis dar per daug. Dabar viskas tvarkoj. 28 už, 31 prieš, taigi atmesta. 1792, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 106 pakeitimas, envy Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 1793, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 107 iš Envy, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 1796, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 108 envi pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 1797, kas už, prieš. Nėra visiškai aišku, pasitikrinkime dėl 1797 pakeitimo. Frakcijos balsavo skirtingai. Baigime balsuoti. 29 už, 30 prieš, taigi atmesta. Hall pakeitimas 1798, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Vienu nariu iš EPP frakcijos per daug. Dabar gerai. 31 už, 25 prieš priimta. 1800 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 1809, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 123, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pastikrinkim. 123 pakeitimas. Pradėkim balsuoti. Vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigtas 28 už, 30 prieš, taigi atmesta 124 kas už. Prieš susilaiko priimtas. 125. Kas už, prieš, susilaiko atpriimtas. Envi pirmasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. 126. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Envi antras pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko priimtas. 132 kas už, prieš susilaiko priimtas. 135 kas už, prieš susilaiko atmestas. 137 kas už, prieš susilaiko priimtas. FEM komiteto pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 138, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkim dėl 138, pradėkim balsuoti. Per daug EPP narių Dabar gerai. 31, 301 už, 29 prieš, taigi priimtas šis pakeitimas. Šimtas penkšim pirmas ir NV3 bendrai balsuojame, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 už, 32 prieš atmesta. 142 kas už, prieš susilaiko priimtas. 143 kas už, prieš susilaiko priimtas. 144 kas už, prieš susilaiko priimtas. 147. Kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmestas, bet reikia pasitikrinti. 147 pakeitimas. Vieną e papanarių per daug. Baigiame balsuoti. 25 už, 33 prieš, atmesta. Mm. <clears throat> 148 kas už prieš susilaiko atmestas. Pastikrinkim. 148 pakeitimas. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. 33 už, 27 prieš priimta. Sveikiname autorių. 149. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 150. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas frakcijos atmetė, tačiau dėl atskirų balsų aš nesu visai tikra. Neaiškiai keletą rankas. Stikrinkime. Baigiame balsuoti. 33 už, 26 prieš priimta. 150 buvo patvirtintas. 152 kas už. Prieš susilaiko priimtas. Dabar 155 ir 56 kartu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkim dėl 155 ir 156 pakeitimų. EPP vienu nariu per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. 26 už, 33 prieš, taigi atmesti šie pakeitimai. 157. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Šimtas penkšim septintas pasitikrinkime dėl šio pakeitimo, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 31 prieš atmesta. 159 hol pakeitimas. Kas už, prieš, sulaiko, priimta. 160 pakeitimas, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 161 kas už, prieš, susilaiko, priimta susilaiko Atmestas. Pasitikrinkime dėl 161. Pasavimas baigtas. 31 už, 28 prieš priimta. Dabar balsuojame dėl 162 ir 163 kartu. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 164 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 166 kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 174 kas už, prieš susilaiko priimta. 175 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 175 pakeitimo. Pradėkim balsuoti. Baigiame balsuoti. 31 už, 29 prieš priimta. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtas vardinis pakeitimas, atsiprašau, žodinis pakeitimas. Balsuokime, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 188. Dėl ko mes balsuojame, balsuodami dėl šio žodinio pakeitimo, balsuojame dėl pirminio pakeitimo tik be žodžių okupuotas. 184 Čičesterio pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Čičesteris pateikė savo žodinį pakeitimą. Tiesiog, kad išbrauktume žodžius occupied. Va bene, rimettiamo ai voti il 100, abbiamo già votato. Sì. Jau balsavome dėl šio pakeitimo. Galim pakartoti tą balsavimą. 184 pakeitimas. Ar reikia pasitikrinti, kas už? Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim, sako pirmininkė. Nu, pasa perché l'ha devuto col PP. E. Mm. Credo sia respinto, ma vediamo. Chiuso. 30 a... Balsavimas baigtas. 30 už, 28 prieš priimta. Emendamento 188. 188. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 183, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 181, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 185 ir NV5 pakeitimas kartu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 190 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. FAM antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl FAM antro pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už, 303 prieš atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 200 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė, 190 pakeitimas. 199 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Nėra aišku. Pasitikrinkime. 199 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 32 už, 26 prieš priimta. 201 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis FEM pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 205, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 206, atsiprašau, 208, sako pirmininkė, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. FAM ketvirtas pakeitimas, kitame puslapyje, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 214 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 214. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. 242 už, 15 prieš, taigi patvirtinta. 221 kas už, prieš, sulaiko, priimta. 223 kas už, prieš susilaiko atmestas. NV7 pakeitimas, kas už? Ne, atkrenta, sako pirmininkė. Atsiprašau, atkrenta. Du šimtai septynioliktas pakeitimas. Čičesterio pakeitimas, kas už? prieš susilaiko atmestas. Trečias pakeitimas. Panas Turmesas. Šis pakeitimas atkrinta, nes manau, kad prieš tai nebuvo pritarta kitiems dviems pakeitimams. Ar esu neteisus? Ne, panas Turmes atsiprašo, pripažįsta savo klaidą. scusi, siamo l'emendamento 3. Taigi, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 231 kas už. Ne, vis dėlto ne 231, sako pirmininkė, 232, 233 kartu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 238, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 235. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė. 236 ir 307 kartu. Jie mhm. identiški kas už, prieš, susilaiko, priimta. 241 kas už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad buvo atmestas. Ar norite pastikrinti? Ne? Gerai, 242 kas už, prieš susilaiko priimtas. 239 kas už, prieš susilaiko priimtas. 243, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Pasitikrinkime dėl 243. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 už, 302 prieš, taigi atmesta. 244. Kas už, kas prieš, atmestas. Du šimtai penkiasdešimt šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Du šimtai penkiasdešimt antras, kas už, prieš, susilaiko, priimtas atmestas. 248 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 257 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 258 už, prieš, susilaiko, atmestas. 262 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 264, kas 65, 66 kartu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 267, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 268, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 200. Ne, pasitikrinkime dėl 268 pakeitimo. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 305 už, 21 prieš. 269. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. NV9 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 273 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 274 kas už, prieš, susilaiko, atmestas.

susilaiko atmestas. 277, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 278, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 279, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 280 ir N20 yra bendrai balsuojama. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. FEM penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. NV11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 281, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 281. Pasavimas baigtas. 47 už 13 prieš. Tikrai buvote teisus. 281 buvo patvirtintas, dabar balsuojame dėl 282, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkim. Balsavimas baigtas. 32 už, 26 prieš. 284 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 285 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 286 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 287 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 envi pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 13 envi pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Envi 14, kas už, prieš susilaiko priimta. FEM 7, kas už, prieš susilaiko priimta. Ne? Pirmininkė sako, pasitikrinkime dėl FAM 7, man atrodo atmesta. Pasitikrinkime, kaip yra iš tikrųjų. Pasavimas baigtas. 16 už 42 prieš, taigi atmesta. NV15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 302 kas už, 302 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime. Pasavimas baigtas. 32 už, 28 prieš priimta. NV19 pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko priimta. NV21, kas už, prieš susilaiko atmestas. 306 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko elektroninis patikrinimas dėl 306 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 28 už, 30 prieš, taigi atmestas šis pakeitimas. 122 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 121 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Turime, esame pamiršę vieną pakeitimo pasiūlymą pateiktą, man atrodo, šimtajame puslapyje jis yra pateiktas ponios Ford 1489 pakeitimas dėl 17 straipsnio antros pastraipos. Socialistų 97 pakeitimas arba EPP šimtasis ir kitų frakcijų. Taigi 17 straipsnis, antroji pastraipa, maždaug šimtajame puslapyje, sako pirmininkė, galbūt 98-ame, klausomai nuo redakcijos. Taigi pakeitimas 1489, ponios Ford. Dėl jo dar nebalsavome. Ar visi radote? Puiku. Taigi balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Gerai. Galutinis balsavimas. Pradėkim balsuoti. Balsavimas baigtas. 51 už, 6 prieš, 3 susilaikė. Dabar balsuojame ar pradedame dėrybą su taryba. Iš karto, nedelsiant, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. 31 už, 22 prieš, 5 susilaikė. Pradėsime tarp institucinės dėrybas. Pirmąją dėl GPL, mm. io, uh,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 Iniziamo subito a votare l'ultimo rapporto Karins. Allora, vi prego di prendere. Pradėkime balsavimus dėl Karinso pranešimo. Dar mums po to liks vienas pranešimas, dėl kurio turėsime balsuoti, taigi prašau visų susėsti. Mūsų dar laukia tolesni balsavimai. Pradėkime nuo Karinčio pranešimo. Pirmasis kompromisas. Pradedame balsuoti dėl Karinčio pranešimo. Kam neįdomu dalyvauti balsavimuose, tai prašau išeiti iš salės nedelsant. Pirmininkė dar kartą kartoja paskutinį sakinį. Taigi dabar balsuojame dėl kompromisinio pirmo pakeitimo. O už prieš susilaikė pritarta. Pirmasis straipsnis, devintasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 59 pakeitimas už prieš susilaikė atmestą. Kartu balsuojame dėl pakeitimų nuo 10 iki 11, kas už prieš susilaikė. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Pažiūrėsime, kiek dar liko balsuojančiųjų. Taigi pakeitimai 10, 61, 62 ir 11. Ar dar kas nors norėtų balsuoti? Balsuoti baigiame. 27 už, 21 prieš pritarta. 60 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritartas. 63 už prieš susilaikė pritarta, 65 už prieš susilaikė atmestą. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 70 už prieš susilaikė. Ar kas nors prašė pasitikslinimo dėl 70 pakeitimo? Tikslinamės dėl šio pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 18 už, 31 prieš atmestą. Trečiasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę pritartą. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikę pritartą. Tryliktasis pakeitimas už prieš susilaikę pritartą. 94 už prieš susilaikė atmesta. Dabar kartu balsuojame dėl 14 ir 95, kas už prieš susilaikė pritarta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 97. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. tikslinamės dėl 97 pakeitimo pirmosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 23 už 29 prieš atmestą. Šimtas dešimtasis, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Šimtas dvyliktasis, už, prieš susilaikė atmesta 113 ir 13 kartu už, prieš susilaikė pritarta 16 už, prieš susilaikė pritarta 114 ir 16 kartu. Kas už prieš susilaikė atmesta. 16 pakeitimas ir 115, kas už prieš susilaikė pritarta, 18, kas už prieš susilaikė pritarta, 6 kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 119 už prieš susilaikė atmesta 120 už, prieš susilaikė pritarta 121 ir 15 už, prieš susilaikė pritarta 122, kas už, prieš susilaikė pritarta 18 už, prieš susilaikė pritarta 100. 24. Už prieš susilaikę atmesta. Norite pasitikslinti dėl 124. Balsuoti baigiame. 24 balsai už 30 prieš atmestą. Dabar balsuojame dėl 125, kas už. Ne, dėl 20 pirmiausiai balsuojame, pirmininkė atsiprašo, kas už 20, kas prieš susilaikė pritarta, 124, kas už prieš susilaikė atmestą. 126, 21 e, ir 17 kartu, kas už prieš susilaikė pritarta, 7 kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta, 19 kas už prieš susilaikė pritarta, 130 kas už prieš susilaikė pritarta, 131 už prieš susilaikė atmesta, 20 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta, pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, antrasis už, prieš susilaikė pritarta, 22 už, prieš susilaikė atmesta, aštuntasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 24 pakeitimas pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Tiksliamės dėl 24 pakeitimo pirmosios dalies, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 28 už 25 prieš pritarta. Antrasis pakeitimas ir 29, 30 ir 4 kartu. Kas už? Prieš susilaikė. Panašu, kad pritarta, tačiau pasitikslinkime elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 33 už, 22 prieš pritarta. 27 kas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis kas už, prieš. Vien reikia balsuoti dėl antrojo. Inta antrasis pakeitimas kas už prieš susilaikė pritarta. 33 kas už prieš susilaikė atmesta. 34 už prieš susilaikė atmesta. <clears throat> Trečiasis intakas už ankstesnis pakeitimas nebuvo patvirtintas, todėl reikia dėl trečio balsuoti. Kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime. Jūza. Balsuoti baigiame. 20 už 33 prieš atmestą. 35 kas už prieš susilaikė. Pritarta 36 už prieš susilaikė atmestą. 37 už prieš susilaikė atmestą. 38 ir 9 už <clears throat> prieš

prieš susilaikė pritarta. Devintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta. 48 pakeitimas už prieš susilaikė. Tikslinamės. Balsuoti baigiame. 28 už 18 prieš pritarta. 9, 49 pakeitimas už prieš. Atmesta. Šeštasis už prieš susilaikė pritarta. 50 už prieš susilaikė pritarta. 51 už prieš susilaikė pritarta, penktasis, ne, 53 ir penktasis kartu už. Ne, pirmiausia dėl septintojo balsuojame, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 53 ir 5 kartu už prieš susilaikė pritarta. Šeštasis už prieš susilaikę pritarta, aštuntasis už, prieš susilaikę pritarta, 54 ir 6 kartu, kas už, prieš susilaikę pritarta, 55 ir 7 kartu, už prieš susilaikę pritarta, 7 už prieš susilaikę pritarta, 9 už prieš susilaikę pritarta. Galutinis balsavimas, tiksliau tiksliamės prieš tai balsavimo rezultatus dėl devinto pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 25 už 28 prieš atmestą galutinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Galtinis balsavimas vyksta. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt aštuoni už penki prieš. Sveikiname. Dabar balsuosime dėl darybų mandato suteikimo tarp institucinėse darybose su taryba. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt aštuoni už keturi prieš. Dar mums liko balsavimai dėl dviejų pranešimų, taigi turėkite truputėlį kantrybės, balsuosime greitai. Dėl Gereko pranešimo 44 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 45 už prieš susilaikė pritarta, 46 už prieš susilaikė pritarta, 12 už prieš prieš susilaikė pritarta, 13 už prieš susilaikė pritarta, 47 už prieš susilaikė atmesta, 14 už prieš susilaikė pritarta, 15 už prieš susilaikė pritarta, 48 už prieš susilaikė atmesta 49 ir 50 kartų už prieš susilaikė pritarta 17 kas už prieš susilaikė pritarta 51 už prieš susilaikė pritarta 52 už prieš susilaikė pritarta antrasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 55 už prieš susilaikė atmesta, 56 už prieš susilaikė atmesta, 57 už prieš susilaikė pritarta, 58 už prieš susilaikė atmesta, 59 už prieš susilaikė pritarta, 60 už prieš susilaikė atmestas, 61 už prieš susilaikė pritarta, trečiasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta, ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 66 už prieš susilaikė atmesta, 67 už prieš susilaikė <clears throat> pritarta, 21 už prieš susilaikė Gerai, tikslinkimės dėl 21-ojo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 28 už, 18 prieš pritarta, 70 už, prieš susilaikė pritarta, 71 už, prieš susilaikė pritarta, 22 už, prieš susilaikė pritarta, penktasis kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 23, tačiau tik antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta, 24 už prieš susilaiko atmestas, 75 už prieš susilaiko atmesta, 78 už prieš susilaiko pritarta, 77 nes 79 už prieš susilaiko pritarta, 80 už prieš susilaiko pritarta, 81 už prieš susilaiko atmesta, 82 už prieš susilaiko pritarta, 83 už, prieš susilaiko atmesta, 84 už, prieš susilaiko pritarta, 25 už, prieš susilaiko pritarta, 85 už, prieš susilaiko pritarta, 86 už, prieš susilaiko pritarta, 87 už, prieš susilaiko pritarta, 88 už prieš susilaiko atmesta, 89 už prieš susilaiko pritarta, 90 už prieš susilaiko pritarta, 91 už prieš susilaiko atmesta, 92 už prieš susilaiko pritarta, 93 už prieš pasitikslinkime. Stiamo votando. Balsuosime dėl 93 pakeitimo, balsuoti baigiame. Ar visi balsavote? Pritarta. 94 už. Prieš susilaiko atmesta. 95 už prieš susilaiko atmesta, 96 už prieš susilaiko pritarta, 97 už prieš susilaiko pritarta, 27 už prieš susilaiko pritarta, 1 už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko pritarta, 29 už prieš susilaiko pritarta, 30 už, prieš susilaiko pritarta, antrasis už, prieš susilaiko pritarta, 31 už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta, 36 už, prieš susilaiko pritarta, 37 už, prieš susilaiko pritarta. 38, ne dėl 307 pasitikslinsime balsavimo rezultatus, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 24 už 23 prieš, vieno balso persvara pritarta. 37, dabar 38, kas už prieš susilaiko. Panaši balsų dauguma kaip ir pastarį kartą pasitiksliname. Balsuoti pradedame dėl 38. Balsuoti baigiame. 25 už 21 prieš pritarta, 39 už prieš susilaiko pritarta, 5 už prieš susilaiko pritarta, 6 už prieš susilaiko pritarta, 7 už prieš susilaiko pritarta, 8 už prieš susilaiko pritarta, 9 už prieš susilaiko pritarta, 40 už prieš susilaiko pritarta atmesta, 41 už, prieš susilaiko pritarta, 100 už, prieš susilaiko pritarta, 11 už, prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas už, prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas turi vykti elektroniniu būdu, taigi balsuoti pradedame. Ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Trisdešimt aštuoni prieš, penk, už penki prieš, du susilaikė pritarta galtinis paskutinis šio ryto balsavimas, Cavela pranešimas. Pirmas pakeitimas kas už? Balsuojame dėl Cavelos parengtos nuomonės. Ar visi turite balsavimo sąrašą? Ar pasiruošėte paskutiniam balsavimui? Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Antras už? Prieš susilaikė atmestas pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtas už, prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas už. Taip pat yra pakeitimas žodžiu jam, kurį teikia FAP. Už, prie, su žodiniu pakeitimu prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas už, prieš susilaikė pritarta. Tryliktas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 18 už, prieš susilaikė pritarta, 19 už, prieš susilaikė pritarta, 20 už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas.